laikais, e, e, kad e, moteris skirtingose kaimo vietovėse turėtų galimybę bendrauti. Diskusione chiusa. Dėkuoju komisijos nariai, diskusiją baigiame, balsuosime rytoj vidurdienį. Toliau mūsų darbo tvarkėje Marinesko pranešimas dėl ES lėšų panaudojimo brandolinio elektrinio eksploatavimo nutraukti naujose valstybėse narėse. Suteiksiu žodį pranešėjui keturias minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Trijų valstybių narių - Slovakijos, Bulgarijos ir Lietuvos stojimo sutartis sutartyse reikalaujama, kad bus nutrauk, nutrauktas eksploatavimas e, jų brandolinėse elektrinėse. Ir ES e, tiekiamos lėšos yra nepakankamos e, padengti visas išlaidas. E, jos numatytos tik tai e, e, eksploatavimo nutraukimui po e, reaktorių sustabdymo, e, panaudoto kūro ir e, brandolinio atlikų tvarkymui, energetinių gebėjimų atnaujinimui modern... ir energetikos infrastruktūros modernizavimui. Parama taip pat skirta socialinėms pasiekmėms sušvelninti uh, kad e, galima būtų pasirūpinti elektrinių darbuotojais, kad galima būtų juos iš naujo apmokyti. E, finansinių ribų nebuvo numatyta e, ir tokia situacija išlieka ir po to, kai buvo numatyti nutraukimo, eksploatacijos nutraukimo planai. Mano pranešime e, išreiškiama nuomonė, kad po atliktų auditų ir patikrinimų reikia išaiškinti visą eilę dalykų. Visų pirma, ar iš tikrųjų e, lėšas panaudotos tam, kam jos buvo skirtos, ar dabar e, jį, uždarius reaktorius e, bus e, tinkamai saugomas panaudotas kuras, ar tinkamai e, keičiamasi patirtimi uždarant reaktorius. Ir ar dabartiniai planai ir strategijos yra e, išbaigti pilni, ar e, numatyta e, kitokios veiklos ir ar bus reikalinga e, kitų finansinių išteklių, ar reikės tas lėšas skirti naujoms, e, energi, naujas energetikos projektams, ar tie pinigai bus leidžiami tik tai e, reaktorių uždarimui. E, Dėkoju, pradedame catch the eye procedūrą. Ponas Mikolašek. Signora prezidenta, Predčasné odstavenie jadrových. Dėkoju, ponė pirmininkė. Brandolinių reaktorių uždarimas trijose valstybėse narėse vyko pagal valstybinius fondus, kurie valdė e, e, su tuo susijusius kaštus. Dėl to e, buvo svarbi bendrijų parama, tačiau studijos rodo, kad e, eksploatacijos nutraukimo ir jėgainių uždarimo kaštai e, dėja peržengia e, suteiktos paramos ribas ir tie kaštai dar auks, nors kol kas tai yra tik tai pradinė eksploatacijos nutraukimo fazė. Tos eksploatacijos nutraukimas e, turės tęstis ir toliau, kai kuomet gyvensime pagal naują finansinę perspektyvą po 2013 metų. Todėl yra labai svarbu, kad būtų rastu, rasta lėšų e, šitų trijų brandolinių gainių uždarimui. Ačiū. Ačiū. Dėkoju toliau, pane Tikau. Mulțumesc, doamna președintă. În Uniunea Europeană există 140. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjungoje yra 143 brandolinės elektrinės. du tūkstančiai dešimt metų kovo E, mėnesį brandolinė energija sudarė 28 procentus mūsų energijos mišinio. Atsižvelgiant į situaciją Japonijoje, reikia kalbėti apie pavojaus signalą. Tačiau taip pat reikia pasakyti, kad nei Lietuva, nei Slovakija, nei Bulgarija neturi pakankamai lėšų, kad galėtų įgyvendinti savo jėgainių uždarimą. Tačiau tai yra labai svarbu, nes mes kalbame apie žmonių sveikatą, taigi reikia kalbėti apie labai aiškaus plano parengimą ir komisija turi pasirūpinti tuo, kad ES e, padėtų savo lėšomis e, šių e, elektrinių uždarčytis. Ačiū, panas Valčytis. Gerimo komisarė, norėčiau pasveikinti savo kolegą ir padėkoti už gerą bendradarbiavimą, rengiant šį svarbų pranešimą stodamos į europos sąjungą trys valstybės narės prisiėmė ekonomiškai ir socialiai sudėtingus įsipareigojimus anksčiau laiko uždaryti savo atomines elektrines neturėdamas tam reikiamų finansinių pajėgumų ir patirties. europos sąjunga iš tiesų parodė solidarumą įsipareigodama skirti reikalingą finansinę paramą ne tik uždarymo darbams finansuoti bet ir prisidėti prie alternatyvių energetikos projektų vystymo bei neigiamų socialinių pasekmių mažinimo. pritariu kad išlieka dar neišspręstų klausimų tokių kaip lėšų paskirstymas konkretiems uždarymo darbams atlikti sudėtingos valstybių narių administravimo struktūros kurios galbūt neleidžia efektyviai įsisavinti skiriamo finansavimo. manau kad europos komisija turi atlikti didesnį koordinuojantį vaidmenį norint užtikrinti savalaikį ir saugų šių branduolinių reaktorių uždarymą skirtų lėšų panaudojimo skaidrumą paskatinti šias valstybes plėtoti alternatyvią energetiką ir naujų darbo vietų kūrimą. Grazie, la parola all'onorevole Ferreira. Obrigado, Presidente. Cerca de metade dos Estados da União Europeia tem. Panas Ferreira, dėkuoju, ponė pirmininkė. E, nemažai valstybių narių savo teritorijoje turi brandolinės e, jėgainės, kai kurios iš jų yra gana uh, senos ir kai kurias reiktų uždaryti dėl saugumo, kad galima būtų apsaugoti žmonės ir gamtą. Kalbant apie naujasias valstybės narės, jos susidūrė su būtinybė uždaryti brandolinės e, jėgainės ir todėl jos turėtų susilaukti paramos, kad tas uždarimas būtų atliekamas saugiai. E, Reikia taip pat tinkamai e, susitvarkyti su panaudotu kūru ir atliekomis. Reikia taip pat užtikrinti, kad bus generuojama pakankamai e, elektros energijos, e, kad kompensuotų prarastus pajėgumus. Taip pat reikia atsižvelgti į socialinės viso to pasiekmes. Greta saugumo klausimų prieš, uždarant ir po uždarimo taip pat e, reikia užtikrinti, kad e, darbo nepraras ir ten dirbę žmonės. Dabar panas Paška. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šných prostriedkov Európskej únie použitých na vyradenie jadrových reaktorov sovietského... Marinesku pranešimas. ...elektráreň v Jaslavských Bohuniciach po havárii v Černobele Kalbama pranešime apie e, e, brandolinių jėgainių uždarimą. Slovakijos e, Bohunicos brandolinė jėgainė po Černobilio katastrofos buvo remontuojama, buvo modernizuojama ir po to modernizacijos proceso buvo nustatyta, kad šią brandolinę jėgainę būtų galima eksploatuoti dar 20 metų, tačiau e, per dėrybas dėl stojimo, dėl Slovakijos stojimo buvo e, susidėrėta dėl to, kad pirmasis ir antrasis šios brandolinės jėgainės reaktoriai būtų, e, jų eksploatacija būtų nutraukta ir kad jie būtų uždaryti. ES turėtų siekti kompensuoti e, Slovakijai tai, ką ji praranda, nes tai yra e, švarios energijos skatinimas. Dėkoju toliau, ponė komisarė Reding. Dėkui, pirmininkė. Komisija sveikina parlamento savos iniciatyvos e, pranešimą apie ES lėšų panaudojimą brandalinio elektrinio eksploatavimą nutraukti naujose valstybėse narėse. Brandalinė sauga yra ir liks e, ES vienu iš pagrindinių prioritetų. Europos komisija skiria didelį dėmesį e, prisidėti prie uh, brandalinių blokų, kurie, kurių neįmanoma e, e, modernizuoti iki tinkamų standartų uždarimui. Mes pritarėme daugeliui e, parlamento nuomonių išreikštų pranešime. Mes manome, kad yra svarbu, jog valstybės narės parengtų detalius uždarimo planus, o taip pat numatytų tinkamą finansinį E, planavimą. Turime užtikrinti, kad tos lėšas, kurios skirtos uždarimo veiklai, būtų tinkamai panaudotos. Ir komisija čia turi griežtai stebėti, kaip tas lėšas panaudojamas. Komisija galvoja, kad reikia griežtai laikytis teršėjas moka principo, taigi sutinka su parlamento nuomonė, kad būtent brandalinių jėgainių operatoriai turi užtikrinti, kad bus uh, E, kaupiami finansiniai ištekliai dar e, brandulinėms jėgainėms veikiant e, jų uždarimui. Taigi uždarimas turi būti kuo galint saugesnis ir tam teisingas finansų tvarkymas yra nepaprastai svarbus. Taip pat svarbu, kad pranešimas kalba apie ES finansavimo šioje srityje veiksmingumą Ir komisija įvairiose pranešimo vietose mato, jog pripažįstama, jog es finansavimo pagrindinis tikslas buvo visų pirma užtikrinti, kad reaktorių blokai būtų uždaryti dėl brandolinės saugos. E, pasiekus šį tikslą į tai reikia žiūrėti kaip į vieną svarbiausių elementų užtikrinant ES finansavimo veiksmingumą. Komisija nori pabrėžti, kad niekada nebuvo ketinama padengti visas uždarimo išlaidas ar su tuo susijusias pasiekmes e, ketinimas buvo skirtas tik tai kompensuoti už e, ankstyvą arba ankstesnį negu paprastai uždarimą. Komisija e, galvoja, kad detalių uždarimo planų parengimas yra valstybių narių atsakomybė, tas pats pasakytina apie darbų grafikus ir e, uždarimo e, kaštų paskaičiavimą.